galės perduoti linkėjimus kolegiai Plump. Balandžio 25 dieną e, Teisės, reikal, Teisės reikalų komitetas patikrino pono Migelio Portaš į, įsipareigojimus ir patikino, kad jo man e, įgaliojimai yra patikrinti ir jie yra patvirtinti. Ar kas nors prieštarauja, jei ne, įgaliojimus tikriname. Teisės reikalų komitetas siūlo